žmogaus teisės, o jos turi būti gerbiamos. Ačiū. Tai buvo paskutinė vienos minutės kalba. Einame prie kit, kito darbo atverkės punkto. Trumpas pranešimo pristatymas. Ponios Andželėlė pranešimas e, dėl moterų lygų susijusių su amžiumi prevencijos. Žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, e, šis pranešimas yra susijęs su tuo, kad Euro, e, šie metai yra paskelbti aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais. Ypač aktyvus senėjimas turi tapti 27 valstybių narių prioritetu. Demografinė situacija skatina ES įveikti tam tikrus iššūkius. Reikia atsižvelgti į tai, kad vis daugėja asmenų virš 65 metų. Apie 80 milijonų žmonių. 87 milijonai žmonių yra e, toje amžiaus grupėje. Taip pat 3 procentai 3 procentai žmonių, 3 e, procentai moterų yra virš 80 metų ir 1,6 procentų vyrų, lyginant su visų gyventojų skaičiumi. Ir nors moteris gyvena ilgiau, jos dažniau susirga tam tikromis lygomis e, susijusiomis su amžiumi ir jos paveikia jų gyvenimo kokybę. Tarptų lygų galima paminėti širdies ir kraujagyslių lygas. Nors dažnai manoma, kad tai yra vyrams labiau įprastos lygos. Taip pat galima paminėti vėžį, diabetą, greučių, raumenų patologijas, taip pat e, depresiją, e, degeneracinės lygas ir dažnai moteris negali netgi pasinaudoti sveikatos apsaugą, jos e, taip pat neturi informacijos apie įvairias lygas, sunku yra užsisakyti taip pat ir vizitus pas gydytojus, pas specialistus. Ir taip pat labai dažnai eilės būna tiesiog per ilgos ir visa tai lemia, kad ypač pagyvenusios moteris, kurios gyvena vienos, tokių yra apie 60. 75,8 procentai tokios moteris nesikreipia į gydytojus. Be to, taip pat moteris labiau patiria skurdą. Pagal, seniaus, pagal naujausius duomenis 24,4 procentai moterų ES šalyse yra ant skurdo ribos. Su tuo yra susijęs ir algų skirtumas. Moteris uždirba apie 17 procentų mažiau negu vyrai. Bet taip pat reikia pasakyti, kad moteris, bandydamos suderinti šeimininį ir profesinį gyvenimą, pasirenka tam tikras profesijas ir be to jos taip pat e, gauna mažesnės pensijas ir tai reiškia, kad jos turi mažiau pinigų gydimuisi. Šiuo pranešimu siekiu, kad Siekime, kad ES lygių, vietos valdžios lygmenių būtų skatinamos priemonės, kurios padėtų visiems e, senti būnant geros sveikatos. Taip pat siekiama, kad e, žmonės e, turėtų galimybę naudotis aukštos kokybės sveikatos apsaugą, taip pat, kad pagyvenę žmonės kuo ilgiau išliktų savarankiški ir geros sveikatos ir kad būtų atliekami ad hoc tyrimai siekiant nustatyti tam tikras lygas, kurias laiku nustačius galima joms užkirsti kelią. Būtent pradedant nuo prevencijos galima laikantis e, tinkamo gyvenimo būdo, tinkamos mytybos, sportuojant, kovojant su alkoholiu, nerūkant, ne, negerant, galima išlikti geresnės sveikatos. Pagal pasaulinės sveikatos organizacijos duomenis Europoje rūkančių moterų nuo 12 procentų e, padaugės iki 20 procentų iki 2025 metų. Reikia daryti viską, kad pagyvenę žmonės nebūtų socialiai atskirti ir kad na, nepatirtų tokių lygų kaip depresija. Dėkuoju, dabar spontaniški pasisakymai. Penki norintys pasisakyti ponas Loran. Labai ačiū. E, mes žinome, kad labai daug e, žmonių ES kenčia nuo e, išsėtinės sklerozės ir didžioji dauguma tų kenčiančių yra moteris. Ši lyga sukelia neįgalumą. Komisija turėtų skatinti uh, vienodą galimybę, vienodas galimybės e, į sveikatos apsaugą, taip pat e, taikyti specialias sąlygas žmonėms kenčiantiems nuo išsėtinės sklerozės. Reikia, kad būtų atlikti lyginamieji tyrimai šioje srityje. Taip pat labai svarbu, kad e, E, slaugytojai būtų specialiai apmokomi dirbti su šia lyga sergančiais ligoniais ir kiekviena valstybė narė turi daug dėmesio skirti šiai sričiai. E, dėkui, ponia Tikau. E, Dėkuoju, pirmininkė, komisarė. Šie metai yra aktyvaus senėjimo ir e, kartų solidarumo metai. Ir mes e, prašome, kad komisija ir valstybės narės skatintų pozityvų požiūrį į vyresnius gyventojus ir kad būtų e, skatinama geriau e, e suvokti senėjimo e, problemas E, žinome, kad 75,8 procentų moterų vyresnių negu 65 gyven, e, metų gyvena vienos. Ir e, labai dažnai namų ūkį sudaro viena pagyvenusi moteris. Ir ne tik tai kaimo, miesto teritorijose, bet ir kaimuose, o ten trūksta medicinos apsaugos paslaugų ir reikėtų spręsti kaip nors šias problemas. Dėkui dabar ponė Vortman. Pirmininkė, gerbimi kolegos. Kadangi e, gimstamumas mažėja, gyvename ilgiau, mūsų e, e, gyventojai sensta. Pagal e, pasaulinės sveikatos organizaciją 60, e, vyresni negu 65 metų žmonės jau laikomi pagyvenusiais. Daugiau kaip 51, e, 60 procentų šioje kategorijoje yra moteris. Ir jos kenčia nuo lygų, dėl to reikia plėtoti įvairias strategijas, nes sen, nedaž, e, neretai e, moteris nėra aktyvios ir tai labai daug kainuoja visuomenė, kainuoja medicinos apsaugos sistemai. Dėkuoju dabar ponė Jensovieska. Jeslovietska. Dėkuoju, ponės ir ponai. Mes visi žinome, kad moteris gyvena ilgiau negu vyrai, tačiau ne visi žino, kad išėjusios į pensiją moterys E, skundžiasi prastesnė sveikata. Moterys vyresnės negu 65 metų kenčia dažniau nuo senatvės lygų. Ir turime suvokti tai ypač dabar, kai vyriausybės ilgina pensinį amžių ir neužtikrina e, sveikatos apsaugos paslaugų Reikia, kad e, žmonės būtų rengiami senatviai, reikia imtis prevencinių priemonių kur kas geriau, nes tai gali pagerinti tiek e, psichinę, tiek fizinę sveikatą. Ir reikia ypač e, daug dėmesio skirti moteriams, nes ekonominėje ekonominėje kontekste jos diskriminuojamos, jos gauna mažesnius atlyginimus ir jos taip pat dažniau serga senatvės lygomis. Aš norėčiau taip pat pasveikinti pranešėją parengusią šią pranešimą. Dėkuoju. Ponas e, Mikolasič. Dėkui, pirmininkė. Komisarė. E, sveikata e, turi būti siejama su amžiumi ir reikia kalbėti apie moteris, nes moteris gyvena ilgiau, tačiau Mes privalome užtikrinti e, gerą sveikatą moterims vyresnėme amžiuje. Reikia ne tik geros terapijos, bet ir diagnozavimo, priemonių geresnio švietimo, kad moteris galėtų pasinaudoti, pasinaudoti visomis egzistuojančiomis galimybėmis. E, kai kuriuose šalyse egzistuoja daug e, gimtos kaklelio vėžio prevencinių priemonių, bet ne visos moteris apie tai žino. Taip pat reikia daugiau kalbėti apie e, mamografiją. Reikia e, žinoti, kad tik tai 20 procentų tam tikro amžiaus moterų naudojasi egzistuojančiamis galimybėmis. Tai yra uh, labai apmaudu dėl to, kad gali, jeigu moteris e, naudotųsi plačiau šiomis paslaugomis, būtų galima išvengti daugiau lygų. Tymisen teemavuonna on todellakin tarpeellista kiinnittää huomiota naisten ikään liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyyn. Eliniän odotehan naisilla on pidempi. Pone Sair, E, moteris gyvena kur kas ilgiau negu vyrai, tačiau labai dažnai moteris patiria daug problemų, ypač dėl ekonominių priežasčių. E, siekdamos sveikatos apsaugos, moteris e, kadangi augina vaikus, negali e, daug laiko skirti karjerai, e, nukenčia dėl to, kad paskui jų senatvės pensijos yra mažesnės. Jos rūpinasi kitais e, šeimų nariais ir dėl to reikia skirti dėmesio šiam klausimui. Tai yra moterų senėjimas ir moterų skurdas. Dėkuoju. Norėčiau E, kad suprastumėte, jog negaliu leisti daugiau, suteikti niekam daugiau žodžio pagal šią spontaniškų diskusijų procedūrą. E, kviečiu komisarą Antoni Boš, kuris e, pirmą kartą kalbės per plenarinę sesiją. Prašom. Much, words... Ačiū. Pirmininkė, poro žodžių itališkai, senjorai Andželylį. Dėkoju pranešėjai už šį išsamų pranešimą. Šis pranešimas tikrai bus reikšmingas indėlis į mūsų pastangas pagerinti Europos gyventojų sveikatą ir ypač moterų sveikatą. Visų pirma, turiu pasakyti, kad pritariu išsakytiems nuogastavimams šiame pranešime Nes čia pranešime atkreipiamas dėmesys, kad jeigu kažkur galime kažką pakeisti, tai turime ir tą ir daryti. Dabar angliškai. Pranešime pirmininkė aiškiai uh, sakoma, kad yra lygos, nuo kurių daugiausia nukenčia moteris, tai yra osteoporozė, yra lygos, uh, e, kuriomis daugiau serga moteris negu vyrai, pavyzdžiui, Alzheimerio lyga arba depresija. Taip pat yra lygų, uh, e, kuriomis serga vis daugiau moterų, kaip pavyzdžiui, plaučio vėžys, širdies kraujagyslio lygos ir galiu užtikrinti parlamento narius, kad padarysiu viską, kad būtų sprendžiama susidariusi situacija situaciją, nes e, lytis e, yra veiksnys e, lemiantis neligybės veikatos rytyje ir žinoma, tai reikia atsižvelgti tinka ir tinkamai atspintėti vis, visose mūsų sveikatos politikos kryptise. Komisija jau daug daro konkrečiai pranešime paminėtose sritise, pavyzdžiui, senėjimas, lėtinės lygos, neligybės veikatos ir žinoma, senėjanti visuomenė kelia susirūpinimą visiems, bet ypač svarbus veikatos sveikatos sektorių, europiečiai gyvena ilgiau, bet e, pavyzdžiui, 25 procentus savo gyvenimo moteris nugyvena būdamas blogos sveikatos ir aišku, jeigu neįsim, neįsimsime e, veiksmų, tai moteris kenties e, ilgiau ir sirgs ilgiau lėtinėmis lygomis. Tai nepriimtina ir žinoma, negalima nieko nedaryti. Žinoma, negalime manyti, kad lėtinės lygos yra neišvengiamas senėjimo proceso pasiekmė daug ką galima padaryti, e, kad būtų galima užkirsti kelią lėtiniam lygom arba jas sušvelninti. Žinoma, e, negalima užkirsti kelio visom e, lygom, tačiau labai dažnai tai galima padaryti ir valstybės narės, taip pat ES labai daug ką gali padaryti, kad sukurtų tinkamas sąlygas, kad žmonės galėtų nuspręsti, kaip sveikai gyventi, kaip tai daryti kasdien. Uh, Ir 10-15 metų lyčių lygybės strategijoje yra numatytas įsipareigojimas e, kreipti dėmesį į lytės klausimus, e, e, formuojant sveikatos politiką. Ir žinoma, pirmasis veiksmas būtų skatinti tai, jog būtų atliekamas lyties poveikio įvertinimas įvairiose politikos rytise ir programuose. Komisija tai jau ir daro. Strategija pabrėžiamas poreikis skatinti lytės lyčių lygybės aspekto integravimą į sveikatos politiką, gyventi Europos sveikatos e, strategiją ir gyvendinant e, sveikatos neligybės e, komunikatą. Ir norėčiau pasakyti, jog E, keli veikiai rengia veiksmų e, planus, e, juose susiteikiama yra inovatoriška veikla, įgyvendinant lygų prevenciją, ankstyvą diagnozavimą, vykdant priežiūrą ir, ir gydimą, gydimą kreipiamas dėmesys į aktyvų senėjimą, nepriklauso gyvenimą ir e, komisija e, dirba lygų prevencijos e, srityje. Taikomi įvairūs požiūriai, pavyzdžiui, yra sukurta mytybos ir fizinio aktyvumo e, platforma, vykdomas e, darbas siekiant kovoti su žalingu alkoholiu e, vartojimu, siekiant kovoti su, su rūkimu. Ir aš žinoma, kalbant apie rūkimą, visiškai pritariu nerimui, sakytam, dėl to, kad vis daugiau moterų rūko, ypač jaunų moterų. Ir kaip tik tai na, todėl mes turime čia stiprinti savo veiklą, žinoma, turime užtikrinti užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į lyties aspektą gyvenant prevenciją ir e, vykdant gydimą ir netrukus imsimės e, projekto e, kur ir bus atsižvelgta į vairius vyrų moterų poreikius. Ir kaip tik tai todėl norėčiau pasakyti, jog ir toliau reikėtų tęsti darbą, gerinti uh, preliminarių e, patikrų e, kokybę vykdant krūties vėžio, gimtos kaklelio vėžio prevenciją, taip pat storosios žarnos vėžio e, prevenciją ir reikia tęsti darbą įgyvendant Europos akreditavimo schemą skirtą krūties vėžio tarnyboms. Ačiū. Dabar e, kitas pranešimas, Ais e, Ševerija ir e, suteiksiu žodį pranešėjai keturioms minutėms. O dėl ką tik svarstyto pranešimo, dėl jo balsuosime rytoj. Labai ačiū, ponė pirmininkė.